So uh, the general public. Taigi dabar jau visi suėjo į salę, kas norėjo sueiti, o e, ponė Zviefka, e, jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandieną taip jau sutapo, kad svarstome tris pranešimus, kuriuos esu parengęs. Pradėdamas norėčiau atsiprašyti už vėlavimą teikti šį pranešimą apie tarpvalstybinius įvaikinimo procedūros aspektus. Visa tai yra susijęs su tam tikromis sveikatos problemomis, kurias patyriau. Turėjau būti ligoninėje, tačiau tikiuosi, kad dabar jau dirbsime be trūkdžių ir aptarsime visus klausimus, taip pat pakeitimus ir galėsime pateikti galutinę šio pranešimo versiją. Tikiuosi, kad galėsime baigti darbus e, iki metų pabaigos. Šis Pranešimo projektas prieš dvi savaitės buvo jums išsiųstas ir susidaro iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje kalbama apie keturias ašis. Ir pagal mane jas galima būtų su, Pagal jas galima būtų sugrupuoti ir pagrindinius iki šiol pateiktus klausimus. Ir uh, Taip pat klausimus, kurie kilo Europos parlamente praėjusiu metu galės surinktose klausimuose. Šie klausimai buvo be galo įdomus ir e, buvo labai naudingi ir leido parengti viziją, kuri e, yra daug naujesnė. Dabar minimalios e, normos standartai. Šio, šie standartai turėtų galioti visiems įvaikinimo atvejams, tačiau ypač kalbant apie tarpvalstybinį įvaikinimą. Šios normos turėtų būti bendros. Ir visi turbūt sutarsime, kad vaiko interesai čia yra patys svarbiausi. Vaiko interesai turėtų būti mums pagrindinių esminių principų ir todėl jokia jokios šalies teismų sistema neturėtų laikyti vaiko e, poros e, ir sutoktinių nuosavybę. Ir jeigu mes ir toliau puoselėsime šią viziją, galėtume prieiti prie sekančios išvados. Išanalizavus visus įvaikinimo atvejus, akivaizdu, kad turėtume visų pirma atsižvelgti, siekti, kad vaikas būtų įvaikintas artimiausių šeimos narių ir e, e, e, įvaikintas tų, kas yra arčiausiai jo, jo gyvenamos šalies, arčiausiai. Ir visi, net ir jau mažiausi vaikai turėtų taip pat pakliūti į tą kategoriją. Žinoma, jeigu biologiniai tėvai sutinka. Toliau, kita klausimų dalis yra susijusi su 1993 Hagos konvencija, kurioje kalbam apie vaikų apsaugą ir bendradarbiavimą susijusi su tarptautiniu įvaikinimu. Nepaisant to, kad ši konvencija veikia tinkamai, ir reglamentuoja e, įvaikinimą tų vaikų, kurie gyvena kitose šalise, nei kad jų būsimi įtėviai, galėtume pabrėžti, kad yra tam tikrų skirtumų. Ypač e, kiek tai susijęs su tai su tuo, kaip įgyvendinami šios konvencijos nuostatai. Ir atsižvelgiant į tuos įgyvendinimo skirtumus, mes turėtume siekti juos suvienodinti arba bent jau e, apriboti kaip galima labiau. Be to yra tam tikrų problemų susijusių su įvaikinimo pažymėjimais. matome, kad ši problema kyla nepaisant konvencijos nuostatų, kur kalbama apie automatinį pri, e, įvaikinimo pripažinimą visose šalise, kurios yra pasirašusios šią konvenciją. Taigi mes matome, kad ši konvencija ne, neveikia tinkamai šiuo momentu. Ir nors administracinės procedūros ir buvo puikiai apibrieštos. Nors ir šalis, kurios yra šios konvencijos narės, sutiko e, įgyvendinti jos nuostatas. Ir čia sekantis klausimas yra susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu. Ir čia norėčiau paminėti būtent teisminių institucijų ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimą. Šios institucijos buvo paskirtos kaip e, įgaliotos institucijos dalyvauti visose įvaikinimo procedūrose. Toliau sekantis klausimas. Tarptautinis įvaikinimo pažymėjimų pripažinimas ir įvaikinimo procedūros. Čia kalbame apie esminį klausimą, kuris už, leistų užtikrinti judumą Europos Sąjungoje. Ši dalis taip pat e, užtikrina ryšį su priedu. Ir čia norėčiau iškelti svarbiausią klausimą, kuriuo remiasi šis pranešimas. Ir aš norėčiau pasiūlyti Europos lygios sprendimą, kuris mums leistų pripažinti įvaikinimo faktą ir kitose šalyse. Taigi, kokie yra tie elementai, kuriems negalioja šis pranešimas, kurie neįtraukti į šį pranešimą. Čia nenoriu keisti e, susijusių reglamentų, nenoriu keisti teisės aktų, įvairių kitų valstybių narių nuostatų susijusių su įvaikinimu. Iš tikrųjų, reikia tai pabrėžti. Mes nenorime kištis į valstybių narių prerogatyvas. Taip pat aš visiškai nereikalauju valstybių narių pripažinti uh, teisinio vaiko ir tikrųjų tėvų ryšio tais atvejais, kai e, nacionaliniai teisės aktai neleistų, nenumatytų tokios galimybės. Mm, šiame projekte raginama automatiškai pripažinti įvaikinimo pažymėjimus, nenumatant papildomos procedūros įgyventinimo. O tai galima būtų užtikrinti su dviem sąlygom. Pirma, jei valstybė narė turi teisinės prerogatyvas, kurios leistų tai gyveninti ir jeigu šie sprendimai neprieštarautų galiojantiems valstybės narės teisės aktams, Žinoma, čia kalbama apie įprastinės nuostatas, kurios yra įgyvendinamos, jei valstybė narė kita nei kad išdavusi pažymėjimą atmeta tokį prašymą. Tai yra pripažįstama ir Briuselio antrajame ir Romos trečiajame reglamentuose. Šie reglamentai Šis, regla, šis pranešimas, atsiprašau, taip pat turėtų numatyti pažymėjimą, kurį galėtų pateikti įtėviai, iškeldamės iš vienos valstybės narės į kitą. Toks pažymėjimas jau pane, būtų panašus į jau patvirtintą, anksčiau patvirtintą dokumentą. Ir, e, ir tokiu būdu būtų supaprastintas e, gyvenimas įtėvens, nes dabar e, jis yra labai komplikuotas. Taip pat nurodau, dokumentus šiame pranešime, kuriuos reikėtų pateikti, kad būtų pripažįstamas toks sprendimas įvaikinti. Taip pat aprašau sąlygas, kurios leistų atmesti tokį prašymą ir taip pat aprašau galimas e, alternatyvas. Ir taip pat e, įvairius e, aspektus, kurie galėtų kilti panašioje situacijoje. Ir baigdamas norėčiau pridurti, kad šis reglamento projektas, kuris yra pateiktas priedė, remiasi analizę atliktą pridėtinės vertės vertinimo komandos, kuri domėsi šio klausimu. O dabar norėčiau pabrėžti tai, kad mes visi žinome, jog visose valstybėse narėse yra skirtingos procedūros susijusios su įvaikinimu. Suvokiame ir tai, kad asmenys, kurie kelias iš vienos šalies į kitą, susiduria su visai le sunkumu. kai dėl tam tikrų valstybių narių kartais jas kaltiname tuo, kad jūs bando atimti įvaikintą vaiką iš įtėvių. O kitoms valstybėms narėms priekaištavimą, kad įvaikinimo procedūros pernelyg ilgai užsitęsia. Esu tikra, kad mūsų veiksmai ir sprendimai galėtų padėti išspręsti šią problemą. Norėčiau jūsų paprašyti, kad e, iki 30 birželio galėtumėte pateikti pakeitimus. Dėkoju. Okay. Uh, thank you very much so far. Uh, I now propose that since uh, it is 10 o'clock, the time of our usual vote. Dėkoju. Aš dabar siūlyčiau trumpai balsuoti ir paskui tęsti šio klausimo svarstymą po balsavimo, kad kolegoms e, nereikėtų gaišti laiko. Taigi,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 give us several seconds. The reporter has gone out of the room. We are looking for him. Pranešėjo vis dar ieškome, jis dingo iš salės. Palaukime dar kelias minutės. Okay. Uh, article... Straipsnis, trečias straipsnis, pirma dalis, E punktas, EA punktas, kas už? Prieš susilaikė priimta. Dešimtas straipsnis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38 straipsnis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 13. Konstituojama dalis, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 15 kas už prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė atmesta. 20 kas už prieš susilaikė atmesta susilaikė atmesta, 21 už, prieš, susilaikė, atmesta, 22 už, prieš, susilaikė, atmesta, 64 A dalis, kas už, prieš. Turime pasitikrinti balsuodami elektroniškai. Uh, Mr. Zviefka is in favor. Ponas Zviefka yra už 11 tai reiškia atmesta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo projekto. Okay. Adopted uh, draft legislative resolution teisėkros rezoliucijos projektas. Dabar vėl elektroniškai balsuojame. Dėl viso pranešimo projekto balsuojame. priimta. O e, teisėkros rezoliucijos projektas dabar dėl jo balsuojame. Taip pat priimta. Sveikiname pranešėją, kuris dėkoja. That is the end of the vote and we may continue. Uh... Baigėme balsavimą ir toliau tęsime, e, pereidami prie 24 punkto ir žodį suteikiu. Ar salėje yra ponia Rutkavetsa? time now until, until... Pone, dabar turime laiko iki pusės vienuolikos, tačiau taip pat turime palikti laiko ir e, narių klausimams. Todėl reikėtų per 18 minučių e, padaryti pranešimą. Žodis jums. Mr. Chairman, dear members, uh, good morning. Pone pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai, labas rytas. Norėčiau e, pristatyti e, šį laikiną mm, įvaikinimo, tarptautinio įvaikinimo procedūros aspekto analizę DG IPRS e ruošia būtent e, ataskaitas pranešimus šią temą. Tikslas yra e, padėti renkti Europos parlamento pranešimus šioje srityje ir didinti pridėtinę vertę, imantis veiksmų ES e, lygių. Tai ypač pasakytina būtent apie tarp valstybinius įvaikinimo procedūros aspektus ir e, tai taip pat e, ir pasakytina apie iniciatyvų imimasi. ES lygių. Pažiūrėkite į penktą skaidrę. Koks klausimas analizuojamas? E, Jungtinių tautų Hagos konvencija, kuri buvo patvirtinta 1993 metais, reglamentuoja būtent ir valstybinį įvaikinimą. 23 straipsnėje yra rašoma, kad automatiškai turi būti pripažįstamas įvaikinimas, įvaikinimo nutartys, bet vis dėlto apimtis yra apribota. Apimtis yra apribota. E, Tai taikoma tik tuo atveju, jeigu e, vaikas ir būsimi tėvai gyvena skirtingose šalyse. O jeigu jie gyvena toje pačioje valstybėje narėje, Hagos konvencija tuo atveju netaikoma ir tuo metu taikoma nacionalinė teisė. Ir dėl to atsiranda teisinė spraga. Yra um, pripažįstami, būtent pripažįstamas įvaikinimas tuomet, kai tėvai yra kitose, kitoje šalyje. Taigi, e, pagal Hagos konvenciją yra automatiškai pripažįstamas įvaikinimas, o pagal nacionalinę teisę ne. ES lygių tai dėl to atsiranda neigiamas poveikis, ypač toms šeimoms, kurios e, naudojasi laisvų įdėjimų pagal ES teisės aktus ir nėra jokių garantijų vaikui ir įvaikintojams, kad įvaikinimo statusas ir teisinės pasiekmes bus pripažintos, jeigu šeima nuspręs gyventi kitur per, persikelti gyventi į kitą valstybę narę. Tai dėl to kyla, e, dėl to yra išlaidų. Jeigu pažiūrėsite šią lentelę, pamatysite, kad dėl to, kad ES nėra taisyklių dėl įvaikinimo pripažinimo, Dėl to mažiausiai yra prarandama 1,65 milijonai eurų per metus. Ir tai yra vien tik ginčių sprendimo e, išlaidos. Šioje, šiame pranešime mes analizavome ir naudą bei e, e išlaidas ir mes rekomenduojame e, patvirtinti teisiškai pareigojančius, e, įpareigojančius taisyklės remiantis 61 e, Europos Sąjungos veikimo sutarties straipsnių. Taip būtų pripažįstami visi įvaikinimai. Šeštoje skaidrėje matote antrąją, antrąjį variantą, option 2 rekomenduojama e, būtent e, patvirtinti teisiškai pareigojančius teisės aktus, reikalavimus, pagal kuriuos būtų privaloma e, pripažinti, taikyti abipusį pripažinimą. E, valstybės narės galės renkti teisės aktus, pagal kuriuos bus nusprendžiama būtent, kurie vaikai gali būti vaikinti. Taigi reglamente būtų tik taisyklės dėl tų įvaikinimo nutarčių pripažinimo. Dėkuoju uždėmesi. Su pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietė mane ir mano kolegas e, paruošti šį dokumentą. Tai buvo tikrai labai įdomus dokumentas ir man buvo tikrai didelė garbė atvykti čia. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą, kodėl reikia teisės aktų. manau, kad dauguma mano, kad tokie pasiūlymai, kaip jau pasiūlymo projektas, reglamento projektas jau egzistuoja, bet iš tikrųjų šiuo metu nėra nuostatų, pagal kurias e, vaikas, kuris būtų įvaikintas pagal vienos valstybės narės teisės aktus, jo statusas būtų pripažinamas kitoje ES valstybėje, nors e, visos šalis, kurias analizavome, turi nuostatas nacionalinėje teisėje dėl įvaikinimo, užsienio įvaikinimo, nutarčių pripažinimo kiekvienoje valstybėje vis dėlto yra teisės procedūros ir kai kuriuose tos teisės procedūros yra griežtesnės, taip pat m, mm, nors yra pripažinim, pri, pripažinamas įvaikintojų statusas, vis dėlto nebūtinai jo statusas kiekviena valstybėje yra toks pat. Mes išanalizavome e, tokius atvejus, kuomet e, ir tėvai norėjo, kad jų, ta, jų pilietybė būtų pripažinta. Pažeidžiamiausi vaikai yra tie, kurie yra įvaikinami judžiuose šeimose. Tarkim, jeigu vaikas nėra Europos, tos Europos Sąjungos šalies pilietis ir jeigu vienas arba abu tėvai yra kitos valstybės piliečiai. Yra daroma klaidų, kai įvaikinimas yra maišomas, kai maišomi tam tikri svarbus aspektai. Na ir tas tarptautinis įvaikinimas e, kyla tada, yra tada, kai e, kalbame apie dvi skirtingas šalis. Taigi remiantis 93 metų e, konvenciją ta įprastinės gyvenamos vietos e, e, vieta, gyvenama vieta yra ten, kur, iš, iš kur yra e, vaikas. Visos valstybės narės susitaikė su tuo apribojimu susijusiu su gaunančia šalimi, primančia šalimi. šalis, kuri turi vertinti situaciją, yra ta šalis, kurioje gyvena įvaikintojai. Mes norėtume pasiūlyti valstybių narių jurisdikciją apriboti tuo atveju, jeigu vaikas jau gyvena toje šalyje arba nėra ne vienos valstybės narės gyventojas kai ir vaikas, ir įtėviai gyvena toje pačioje valstybėje narėje, ta šalis, tos šalies jurisdikcija turėtų galioti, būtent išduodant įvaikinimo e, nutartį 24 straipsnėje yra rašoma, kad reikia atsižvelgti į geriausius į vaiko interesus. Mes rekomenduojame pasinaudoti būtent šią formuluotę. Ir esami pasiūlymai nėra tokie ambicingi. Šis klausimas yra svarbu ir svarbus ir reikėtų apie jį pagalvoti, kai kalbame apie naujos šeimos statuso pripažinimą. E, visų pirma, reikia kreipti dėmesį į vaiko gerovę ir nebūtinai į valstybės narės politiką. Aš daug laiko neskirsiu mūsų dokumente šis klausimas yra išsamei išanalizuotas. Bet norėčiau pasakyti, kad yra atsižvelgiama į e, ES veikimo sutarties 67 ir 61 straipsnį. Ir e, civilinės teisės e, nutarčių pripažinimas yra panašus į tą, kurį siūlome mes ir šios priemonės yra proporcingos, negali būti mm, pasiektos, įgyvendytos tik valstybių narių, jeigu jos veiks vienos. Taigi mes siūlytume reglamentą. Mes pagalvojame apie ir kitas priemonės, kuriomis būtų galima spręsti šios sunkumus, bet manome, kad neįpareigojančios garės arba direktyva uh, nebūtų pakankamos priemonės tam, kad būtų atsirastų ta automatiška pripažinimo sistema. Ši sistema jau dabar yra sudėtinga. Taip pat mes manome, kad tų nutarčių e, pripažinimo sistema turėtų būti susijęta ir su paaiškinimais, kada valstybės narės gali naudoti savo jurisdikciją. Taip pat mes rekomenduojame, kad vaikinantis asmenys gali paprašyti sertifikato iš tos šalies, kuri rengia įvaikinimo nutartį, kur, kur būtų parašyta, įrodyta, kad tas dokumentas yra autentiškas. Taip pat rekomenduojame, kad kai vaikinimas yra tinkamai sertifikuotas, tas e, įvaikinimas turėtų galioti būtent toje š, naujoje šalyje, kurioje būtent vaikas yra, kurio vaikas gyvens. Taip pat valstybės narės gali atsisakyti, pripažinti įvaikinimo nutartį, bet tik remiantis Hagos konvenciją. E, kalbant apie pridėtinę vertę, aš norėčiau pridėti e, pasakyti tai, kad e, mūsų dokumente e, bus užtikrintas teisinis tikrumas vaikams, taip pat e, bus ramos ir įvaikintojai, nes jie turės, jie turės tik vieną kartą kreiptis į teismą. Taip pat judžios šeimos bus vienodai traktuojamos. Ir vaiko teisės bus tokios pačios, kaip kad ir kitų vaikų toje šalyje. Taip pat bus sutaupyta ir lėšų. Lėšas sutaupys tiek įvaikinanti šeima, tiek mm, valstybė narė valstybė narė, kurioje prašoma pripažinti tą įvaikinimą, kur bus kreiptasi į teismą. Dėkoju už dėmesį. Tikiuosi, kad jums ši prezentacija, šis pristatymas buvo naudingas. Dėkoju abiems asmenims. Pone Regne paprašė žodžio. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už tuos pristatymus, kurie tikrai buvo naudingi. Norėčiau pasakyti apie Veržinį Rožie įnašą. Norėčiau pasakyti tai, ką ji norėtų pasakyti. Ji norėtų padėkoti už E, šį dokumento projektą, jis, jį pritarė jam, mums tikrai reikėjo tų teisės aktų e, Europos Sąjungoje skirtų e, tarptautiniam, tarptautiniam įvaikinimo pripažinimui. ES teisės aktų reikia tam, kad būtų apgimti vaikai, tam, kad jie būtų saugojami, bet jų taip pat reikia ir tam, kad būtų užtikrintas teisinės tikrumas ir tam, kad būtų ginamos įtėvių teisės. Taip pat e, Europos e, sąjungos e, pilietybė turėtų būtent būti viena iš tų gynimo priemonių. Uh, Taip pat kolegija norėtų pabrėžti, kad jį pritarė daugeliu idėjų, kurios yra tame dokumente. Tikrai vaikų interesai turėtų būti svarbiausi, turėtų būti prioritetinės rytis. Vaikų interesų auginimas turėtų būti svarbiausias kriterijus, į kurį reikėtų atsižvelgti priimant sprendimus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vaikų teisės būtų ginamos, vaikai turi galėti išreikšti savo nuomonę ir ją turi būti atsižvelgta remiantis vaiko amžių ir subrendimu. Vis dėlto kolegė norėtų, kad kai kurie, daly, kai kurie punktai dar būtų peržiūrėti, pavyzdžiui, BC punktas ir dalis priedo. Dėkoju už įdėtą darbą, ji pasirengusi bendradarbiauti su ponu Sievka ir kitais šešėlės pranešėjais. Dėkoju, ponas Kavada. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už įdėtą darbą. Norėčiau padėkoti ponui Sivėvka. Norėčiau padėkoti ekspertėms, kurios pasisakė, nes tikrai mes matome, kad reikėtų ES teisės aktų šioje srityje. Tam, kad vaikai būtų apsaugojami, tam, kad būtų saugojami ir įtėvėjai ir būtų saugojama ir saugomas ir laisvas judėjimas. Aš džiaugiuosi, kad pagaliau išsklaidysime tas, tas abejonės, kurios kurios sklandė šiame parlamente. Nuo tada, kai 2005 metais kilo Rumunijos vaikų klausimas ir kitais atvejais, kai, buvome, kai diskutavome apie panašią, panašius klausimus, abejonių buvo, nes neturėjome teisinio pagrindo. E, laisvą judėjimą, laisvą prekių judėjimą ir paslaugų judėjimą mes išsprendėme jau prieš kelis dešimtmečius. Šis klausimas jau nebekyla, šie klausimai jau nebekyla, bet e, beveik penkių dešimtmečių gali prireikti tam, kad apsaugotume vaikus ir e, įvaikinamus vaikus bei įtėvius. Ir žinoma, tie tėvai, vaikydami vaikus, susiduria su didelėmis išlaidomis. Dėkoju Jums už įdėtą darbą. Ponas Radiev. Dėkoju pirmininkė kolegos. Norėčiau padėkoti ponui Svifka už šį išsamų pranešimą Tai yra sudėtinga tema susijusi su vaikų interesais. Mes turėtume būtent skirti dėmesį vaikams, vaikų interesams. Aš pritariu ponui Sviefkai e, biologinės šeimos e, įvaikinimo tema. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vaiko nuomonė įvaikinant yra labai svarbi, bet turėtume pagalvoti ir apie kūdikius, ir apie dviejų, trijų metų vaikus, kurie negali išreikšti savų nuomonės, jie gali būti paimti iš tėvų, negalėdami pasipriešinti šiam sprendimui. Taigi turėtume labai atsargiai vertinti šios atvejus ir turėtume saugoti šių vaikų interesus pasitelkdami priemonės. Tėvai turi būti informuojami apie procedūras, kurios pasitelkiamos įvaikinant Taip pat reikėtų mokymų ir bendratarbiavimo šios rytyje. Reikėtų mokyti ne tik mm, teisėjus, bet taip pat ir įvairius tarnautojus, kurie dirba, pavyzdžiui, pasienyje, tam, kad jie turėtų tinkamus įgūdžius ir žinias, kad galėtų ginti vaikus vis dėlto visos institucijos turėtų bendradarbiauti tam, kad būtų sprendžiamos problemos susijusios su tarpvalstybiniu vaikinimu. Dėl automatinio pripažinimo norėčiau pasakyti, kad sertifikato idėja man tikrai e, yra priimtina. Šis sertifikatas galėtų būti daugia kalbės tam, kad būtų e, išvengta, būtų sumažinta vertimo išlaidas. Dėkuoju, ponas Būda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Zviesca pentru prezentarea făcută și pentru munca. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti uh, pranešėjui ir visiems kitiems, kurie prie jo prisidėjo. Norėčiau padėkoti ir ekspertams. Norėčiau pakalbėti apie uh, tam tikras problemas, kurios kyla kalbant apie tarp valstybinį vaikinimą. Nepamirškime, kad mes kalbame apie nepilnamečius, apie vaikus. Taigi, visų pirma, mes turėtume ginti vaiko interesus. Bet svarbu taip pat e, nepamiršti vaikų ir po vaikinimo, nes kartais galime susidurti su tokiais atvejais, kai įvaikinimas nevyksta sklandžiai. Pavyzdžiui, pagalvokime apie vaiką, kuris yra vaikinamas Junktinėje karalystėje. Ar vaiką saugo Junktinės karalystės institucijos, ar jis turi grįžti į Rumuniją, jeigu kyla kokiu nors problemu. Tai pasakytina ypač apie tuos atvejus, kai biologiniai tėvai norėtų vaiką susigražinti. Jungtinėje karalystėje vis dar kyla nemažai problemų. Pavyzdžiui, viena e, rumūnų šeima neteko teisės, tėvų tai tėvystės teisų. Ir vaikas buvo pasiūlytas homoseksualiai porai įvaikinti. Taigi, kyla klausimas, ar mes e, netgi galime e, pamiršti vaiko še, šeimos vertybės. Aš nekalbu apie kažkurios šalies teisinę situaciją, bet norėčiau pasakyti, kad mes turėtume labai atsargiai vertinti panašias situacijas įvaikinimo atveju. Mes turėtume nepamiršti ir kilmės šalies vertybių, nes turime saugoti vaikų interesus. Nepamirškime, kad vaikai ES vaikinami kita, kitoje šalyje arba netgi trečiojoje šalyje. Negalime e, užmerkti akių tokiu atveju, negalime nematyti situacijos. Aš, pavyzdžiui, kalbu apie Norvegiją. Mes turėtume nepamiršti pirminio vaiko, pirminių vaiko, vaiko interesų Bet tikrai reikia taip pat e, imtis e, tam tikrų priemonių, nes kai kurios šalis, pavyzdžiui, Norvegija e, elgesi taip, lyg kad būtų ES narė, naudos visomis teisėmis, bet vaiko taip negina kaip kitos šalis. Dėkoju, ponas Lebretu. Euh, avant toute chose, je remercie les deux experts qui... Norėčiau visų pirma padėkoti ekspertams, kurie uh, pristatė iškiau situaciją. Kalbame apie tarptautinius įvaikinimus, labai opę situaciją. E, reiktų tinkamai vertinti žmogiškosius veiksnius 93 e, metų konvencijos tekstas yra geras, jis buvo sėkmingas, tą konvenciją ratifikavo daug valstybių, visos ES narės, išlieka dar minėtos problemos e, įvaikinimų pripažinimas, jis prastai pripa, pripažįstamas. Jis prastai užtikrinamas. Manau, kad e, patiktas pasiūlymo tekstas turėtų padėti išspręsti šią problemą, bet reiktų išlikti budriems, nes sprendimai kuriais siūloma e, vadovautis įvaikinimo e, pripažinimo sertifikatu, reiškia, kad sistema taptų per nelik nelanksti. Nelanksti e, pasiūlymo priedė yra šeštas A straipsnis, pagal kurį valstybė gali atsisakyti pripažinti įvaikinimą. Tas e, pripaži... tas apsisprendimas yra viešosios tvarkos sprendimas. Man atrodo, tai yra geras būdas spręsti žmogiškasias problemas, taip pat užtikrinant visoms valstybėms galimybę išlaikyti savo suverenitetą. Aš manau, kad mes turėtume maksimaliai gerbti visų valstybių narių suverenitetą. Nėra daugiau jokių prašančių, kolegų prašančių žodžio, todėl norėčiau padėkoti uh, visiems kalbėtojams, vis, visiems svečiams. Baigėme šį dabar kuris punkto svarstymą ir periname prie kito klausimo.